Uh, Mrs. Estaras, you would like to take the floor, I understand. Dėl vedimo tvarkos. Uh, šiandien uh, kolegos po posėdžio turės išvykti į oro uostus, jų laukia skrydžiai. Uh, dėl šio vėlavimo nusikels ir balsavimo laikas. Mes negalėsime atlikti tinkamai savo darbą dėl to, kad komisijos narys neatvyko. Prašau, kad tai būtų užfiksuota posėdžio protokole. Kolegė, aš tą puikiai suprantu, mes įmamės visų reikiamų priemonių. Atsiprašau, kaip minėjau, tačiau, na, galime tik tai paskambinti, kitų priemonių panaudoti negalime, tą mes ir darome. Pranešė yra pakeliui, tikiuosi, kad komisijos narys taip pat atvyks laiku ir kai komisijos e, atstovai bus salėje, galėsime pradėti, tiksliau matau, kad jau komisijos nariai atvyko, tai e, galėsime suteikti pirmiausia jai žodį ir po to kalbės pranešėjai. Komisijos narė, atsiprašau, pranešėjai yra pakeliui, atsiprašau, kad jos dar ne.